kolega Samberg e, pasakymas dėl balsavimo motyvų susijusių su posėdžių kalendoriumi. Galbūt jūs manote, kad aš e, palikdamas šį parlamentą net, net turėčiau savo požiūrio dėl 2010 metų posėdžių kalendoriaus, tačiau aš nuvilčiau tuos, kurie už mane balsavo per pastarosius dešimt metų, jeigu nepasinaudočiau galimybę pareikšti protestą dėl to, kad šis parlamentas apskritai dirba Strasbūre. Tai yra e, e, skandalingas mokesčių mokėtojų lėšų švaistimas ir kuomet aš e, apie tai kalbu su savo rinkėjais Junktinė karalystė ir pasakau, kiek tai kainuoja, jie e, tiesiog e, negali tverti savo kailį. Iš pykčio iš tikrųjų parlamentas turi veikti tik Bruselėje ir svar, tokiu būdu prisidėti prie visuomenės lėšų taupimo. Ačiū, ponas Etonaris, vieną minutę kalbės. Heaton Harris. Buvo daug pakeitimų e, pateikta, siekiant užtikrinti, kad mes daugiau laiko praleisime Strasbūrę, nei turėtume. Tai yra visiškai nesuprantama, nes atvyk, vien atvykimas į Strasbūrą labai daug lėšų ir pastangų kainuoja. Parlamentas turėtų turėti vieną papildomą teisę, tai yra teisę pasirinkti savo buveinę. Mano kolega Poseltas pripažįsta, kad egzistuoja tam tikras pranašumas e, ir privalumas šios parlamento buveinės parlamentarams, kurie e, iš Vokietijos, kurie netoli Strasbūro gyvena. Tačiau mes turime puikias galimybės dirbti Strasbūre ir mes neturėtume e, papildomai skirti laiko darbui Strasbūre. Ačiū maginės pranešimas, žodis suteikiamas ponui. Kokį? Henin. Dėl maginės pranešimo, dėl peticijų. Taip, taip. Gerai, ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš tik vieną klausimą noriu iškelti, jis iš tikrųjų yra skandalingas, susijęs su žemių klausimu. Ispanijoje buvo svarstamas per peticijų komitete per šešerius metus. Nemažai Ispanijos gyventojų kenčia tūkstančiai piliečių nuo e, urbanizacijos plėtros. Ir bandydamas iškelti klausimą šiame parlamente, aš buvau gėdingai nustebęs dėl e, svarbiausių Ispanijos partijų, dviejų Ispanijos partijų požiūrio į šį e, klausimą jie biškai neįsivaizduoja, kaip svarbu yra gyventojams nuosavybės klausimai ir kaip svarbu yra užtikrinti, kad valstybė jų nuosavybės neatiminėtų. Zaborskos pranešimas dabar. Panas Tak Taskula dėl Zaborskas pranešimo. Jums žodis. Haluan ensinnäkin lausua tästä Zaborskan mietinnöstä, että minusta... Dėl Zaborskas pranešimo noriu pasak, pasisakyti štai kaip. Yra labai svarbu užtikrinti lyčių lygybę parlamente, taip pat pavyzdžiui komitetuose arba uh, E, parlamentinių ryšių delegacijose, sudarant naujus kandidatų sąrašus parlamento rinkimuose yra svarbu užtikrinti vienodas kandidatavimo galimybės vyrams ir moteriams. Mums e, reikia pasiekti, e, kad lyčių lyties klausimas nebūtų toks svarbus kaip profesinės kvalifikacijos e, ir kad jį pakeistų profesinės kvalifikacijos klausimas. E, tuo principu remdamės mes sugebėsime kurti geresnę Europą. Ačiū, Morganda, pranešimas dėl bendrų europinių nuostatų ES elektros vidaus rinkai. Ponas Henin, ačiū pirmininkė galima daug pinigų sutaupyti e, panaikinant nacionalinius barjerus tarp e, elektros tiekėjų. Tai sumažina mūsų priklausomybę nuo elektros importo. Deja, laisva, necentralizuota rinka e, nebuvo ta siekėmybė, dėl kurios balsavome šiandien. Mes siekėme nekeičiamų kainų ir siekime atsiriboti nuo Rusijos ar kitų partnerių. Iš tikrųjų, laisva e, rinka ir harmonizuota rinka yra du skirtingi dalykai, nes pastaroji apriboja galimybę vartotojams pasirinkti. Ir tai yra ypatingai pavojinga jungtiniai karalystiai, nes dar prieš trejus metus mes buvome energijos gamintojai O šiandien dėl bendros energetikos politikos gali pasidaryti tokia situacija kaip ir žuvininkystės rytyje, kuomet mes tapsime tik tai vartotojai priklausomi nuo išorės tiekėjų. Ačiū ponas Kemalis vieną minutę dabar. Ačiū pirmininkė prieš kalbėdamas norėčiau įvertinti pranešėjos ponios Morgan nuopelnus. Žinau, kad ji nekandidatuos ateinančiose rinkimuose ir mes visi turbūt pritarsime, kad ji daug prisidėjo prie šio pranešimo sėkmės. Mes žinome, e, e, esame susipažinę su rinkų liberalizavimo sistema, telekom paslaugų liberalizavimas leido sumažinti kainas vartotojams visoje ES. Tikrai labai gėdinga, kad energetikos rinka atsilieka šioje srityje. Aišku, buvo žengti keli žingsniai teisinga linkme, tačiau mums dar reikia iš esmės išspręsti e, tinklų atskirimo problemą ir e, e, prieigos prie rinkos klausimus. Iš tikrųjų, Junktinės karalystės rinkoje dirbančios įmonės neturi prieigos prie Prancūzijos arba Vokietijos rinką, kai tuo tarpu atvirkščiai tai yra įmanoma. Manau, kad pribrendo laikas pakeisti tą situaciją. Ačiū. Belėto pranešimas dėl ženklinimo padangų ponai Takulas. Užteikimas žodis. Puhemies, ensinnäkin haluan todeta tästä Ivo Peletin mietinnöstä, että Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pakomentuoti kolegos Belets tekstą. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus tekstas. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad e, energijos efektyvumas būtų skatinamas ir transporto sektorija. Vis dėlto, jeigu dabar kalbame apie padangas, kaip kad padaryta tame tekste, kurį ką tik aptarėme, Svarbu užtikrinti, kad didžiausias dėmesys skir būtų skirtas saugumas, saugumui. Niekada nereikia pamiršti saugumo, reikia rasti tinkamą pusiausvyrą. Gaminant padangas nepam... turėtų būti nepamiršta, nepamiršti saugumo aspektai. Saugumas neturėtų nukentėti siekiant didesnio energetinio efektyvumo. Svarbu užtikrinti saugumą tiek automagistralėse, tiek ir kitose keliuose. Taigi visą laiką svarbiausias tikslas turėtų būti saugumas. Labai ačiū. Valijan pranešimas. Dėl reglamento 717-2007, dėl judrėjo telefono ryšio. Panas Takola, dar kartą prašom. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau pategoti pranešėjai Valian už puikų darbą. Buvo parengtas puikus pranešimas. Labai svarbu, kad ES būtų sukurta vidaus rinka ir kad visoje ES um, žmonės galėtų pigiau kalbėti telefonu. Dažnai kertant e, valstybės sieną reikia pirkti naują SIM kortelę, o jeigu naujos kortelės neperkame, tai dažnai reiškia, kad vėliau teks sumokėti didžiulės sąskaitas už telefoną. Jau dabar ES yra užtikrintas laisvas piliečių bei darbuotojų judėjimas. Taigi, europinių lygių reikėtų rasti sprendimą ir dėl mobiliojo ryšio telefono pokalbių. ES turėtų daryti viską, kad e, būtų atsižvelgta į piliečių interesus. Labai ačiū, panas Kamal. Ačiū, pirmininkė. Aš buvau pranešėjęs šiuo klausimu ir aš tikrai džiaugiuosi, kad dabar mes siekime didesnio skaidrumo. Dažnai vartotojai patirdavo šoką, kai grįždavo iš užsienio ar pažvelgdavo į savo sąskaitą, telefono sąskaitą. Be šio reglamento kainos šiaip ar taip krito. Komisija teigia, kad daugelis vartotojų nevyksta į kitą šalį. Taigi nekažin ką reikia reglamentuoti. Reikėtų sumažinti telefono e, tarifus privilegijuotusiems žurnalistams, parlamentarams, verslininkams. Na, tačiau reikėtų užtikrinti, kad operatoriai, mėginami susigražinti prarastas pajamas, nenustatytų aukštesnių telefono tarifų vietiniams vartotojams, taigi, kad turtingųjų sąskaita nenukentėtų vargšai. Uh, Ačiū toliau, ponas Golmiš. Pone pirmininkė, džiaugiuosi, kad kolegė Valijan pateikė pranešimą temą, kurios, kurią sprendžiant ES institucijų kompetenciją galima pasinaudoti ir tinkamai taikyti. Reikia pasakyti, kad Dažnai situacija yra visiškai netoleruotina ir mūsų vartotojai yra klaidinami ir tenka konstatuoti, kad, yra, kad jie pasinaudoja savo uh, mobiliuoju telefonu, tarptauti, taikant tarptautinį ryšį, tarptinklinį ryšį, e, patiria didelių nuostolių ir didelių išlaidų. Aš neseniai buvau Italijoje ir pasinaudojau interneto ryšių porą kartų. Uh, ir gavau sąskaitą iš Prancūzijos operatoriaus. E, e, Sąskaita darė 1600 eurų. Ir e, prie Prancūzijos pas, sienos, tarp Vieno ir Ženevos, pasinaudojęs interneto ryšių, vėlgi gavau labai milžinišką kodydžio sąskaitą. Aš manau, kad tai yra e, didžiulis vartotojų apgaudinėjimas iš e, operatorių pusės. Ir dėl to mums reikia vieningų taisyklių, siekiant užtikrinti e, sąskaitų sudarimo skaidrumą, užtikrinant ES efektyvę ir pigę mobilėją telefoniją. Dėkoju. Pone Senin, ačiū pirmininkė. Be abejo, mes visi pasisakome už tai, kad būtų sumažinti telefono tarifai, kai reikia skambinti iš užsienio. Tačiau tai yra tik viena medalio pusė. Jeigu mes įpareigosime operatorius sumažinti tarifus, tai jie turės gauti pajamas iš kažkur kitur. Na ir jie padidins tarifus tiems, e, kas nekeliauja. Taigi tie, kas nekeliauja, turės sumokėti sąskaitas tų, kas keliauja. Na ir mano rinkiminėje apylinkėje yra daug um, vartotojų, kurie praktiškai turės sumokėti už tai, kad verslininkai ir parlamentarai galėtų pigiai kalbėti užsienyje. Taigi manau, kad reikėtų atsižvelgti visų interesus prieš tvirtindami tokius reglamentus. Pažiūrėkime, kaip pusiausvyrą ES pasikeitė. Manau, kad pakaktų e, pažvelgti į šį pranešimą. Pagalvokime, kas, kien, kieno pusėje yra jėga. Ko gero, ta jėga yra mūsų pusėje. Ačiū, toliau ponia Spaider. Jums žodis teikiamas vienai minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi manau, jog tai, ko mes norime pasiekti mobiliosios telefonijos rytyje, yra labai svarbu ir Europos parlamentas ėmėsi teisingų žingsnių. Kai pradėjau dirbti Briuselyje, viena minutė kainavo 3 eurus ir net daugiau, o dabar Remtis e, šia, e, šiomis naujomis taisyklėmis mes turime mokėti daug mažiau. Ir tai be abejo e, yra visų mūsų europiečių labui. Reikia pasakyti, kad tie mobiliosios telefonijos tarifai buvo labai neaiškus, neaiškiai taikomi ir nustatomi, ypač kalbant apie tarptinklinį ryšį. Įmonės e, labai didelės lėšas turėjo išleisti, pavyzdžiui, trumposiam žinutėms siūsti. Aš manau, kad šiomis naujomis taisyklėmis mes apginsime mūsų vartotojų interesus, jo labiau, kad šiais laikais duomenų perdavimas yra labai svarbus dalykas. Ir Europos parlamento e, žingsniai šioje srityje yra tikrai labai sveikintini. Skinerio pranešimo. Pranešimas, draudimas ir perdraudimas. Ponas Ryan. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponui, ponui Skinnerų šį pranešimą, jis tikrai puikiai padirbėjo. Manau, kad jis pateikė puikų pranešimą. Ir šis pranešimas prisidės prie sėkmingos dėrybų dėl Solvency 2 e, baigties. Šis europinis atsakas yra e, prisidės prie geresnio finansinio bendradarbiavimo. Aš um, pastebėjau, kad komisija taip pat pritarė Morgan pasiūlymui. Aš manau, kad uh, turėtumėm stebėti, kokia pažanga vyksta. Valstybių narių finansinės institucijos turėtų um, palengvinti gyvenimą žmonėms, jeigu jiems kyla problemų dėl um, palūkanų už um, kreditus. Tai tikrai prisidėtų ir prie finansinės krizės įveikimo quadro comunitario. Dėkoju, Hekmak pranešimas e, bendrijos sistema, e, brandolinė saugos sistema. Ponas Rubik pateiks e, savo paaiškin, balsavimo paaiškinimą raštu, todėl ponas Heris dabar. Prieš pradėdamas pasisakymą norėčiau pasveikinti kolegą Kemalį, kuris ką tik tai pasisakė šimtai kartą per plenarinę sesijas nuo mano darbo Europos parlamente pradžios. Aš balsavau už Helmarko pranešimą dėl įvairių priežasčių, daugiausiai e, e, dėl to, kad e, aš esu prieš e, brandolinę energetiką ir e, siekiant užtikrinti energijos tiekimą ateityje, manau, kad jis turi būti saugus. Iš tikrųjų, man, mane jau pykina nuo tų vėjo jėgainių, kurios darko mūsų kraštovaizdį ir e, netiekia atsinaujinančios energijos, tik tai trumpą laiką tiekia e, alternatyvę energiją. Aš pasisakau už brandolinę ir saugę energetiką. Romevos pranešimas dėl bendrijos taisyklių žuvininkystės politikos ir tie ponas Elisteris. Ačiū pirmininkė. Komisijos originalus pasiūlymas siekiantis kontroliuoti žuvies išteklių atstatymą ir reikalavimai susijęs su leidimais ir įvairiomis biurokratinėmis licenzijomis buvo labai teisingai jau šiems pasiūlymams pasipriešinta e, visose suinteresuotose e, sektoriuose, kurie siekia mažinti biurokratiją žuvininkystės rytyje. Aš džiaugiuosi, kad 48 pataisai buvo pritarta ir dėl to, E, vėl galės prasidėti teigiama, diskus, e, teigiama tinkama diskusija e, apie valstybių narių galimybės dalyvauti žuvų išteklių atstatymo priemonėse. Aš džiaugiuosi, kad komisija, komisijos pasiūlymas šia prasme buvo atmestas, nes jis iš tikrųjų buvo visiškai netinkamas. Ponas Hanan. Ačiū pirmininkė. Po dešimties metų darbo šiame parlamente niekas manęs negali nustebinti galvau, tačiau iš tikrųjų buvau šokiruotas to e, pasiūlymo e, dėl žuvininkystės politikos ir išteklių atstatymo, E, iš tikrųjų e, bet koks papildomas žuvies sugavimas būtų neigiamai atsiliepęs nacionalinių kvotų taikymui. Iš tikrųjų tik taip patrioškai nusiteikę Škotijos atstovai, ponas Stevenson, e, Hudson ir kiti kolegos sugebėjo pasipriešinti <clears throat> šiam pasiūlymui, bet norėčiau įvertinti pono Alisterio nuopelnus šioje srityje. Problema nebuvo e, patys teisės aktai, problema yra jų įgyvendinimas ir mes visą laiką priminėjame naujus teisės aktus vietoj tų, kad e, įgyvendintume jau galiojančius. Aš manau, kad tokia praktika nėra pati geriausia. Reikia pasinaudoti tomis teisinėmis galiomis, kurias ES dabar jau turi. Ačiū dabar, ponė Stailer. Ačiū, ponė pirmininkė. Šios dienos balsavimas dėl Romėvo pranešimo turėtų užtikrinti Europos žvėjus, kad e, jų problemos nėra užmirštas 608 balsai už ir 49 e, balsai prieš. 48 pataisa buvo taip pat atitinkama balsų dauguma priimta kaip ir 50, 7, 11, 92 buvo atmesta, 93 taip pat buvo atmestas. To reikalavo ir prašė žvėjų bendruomenės. Svarbiausia tačiau, kaip e, komisija elgsis su 47 straipsniu, ar pritars parlamento pozicijai, ar užims skirtingą poziciją. Manau, kad žalioji knyga bendrijų žuvinkystės politiko leis galimybę pakeisti šią politiką. Iš esmės, tikiuosi, kad valstybės narės pasinaudos galimybę supažindinti su žalia knyga kaip įmanoma daugiau E, parlame, e, Europos gyventojų. Ačiū visur pranešimas dėl žuvų išteklių išsaugojimo, taikant techninės priemonės, ponas Kemalis. 101 kartą. Ačiū pirmininkė. Nu, iš tikrųjų, manau, kad e, tai yra tam tikras etapas jau, kurį aš pasiekiau savo pasisakymais. Techninės priemonės siekiant išsaugoti žuvų išteklius yra e, svarbės, tačiau jeigu mes norime techninėmis priemonėmis išsaugoti žuvų išteklius, tai e, bendroje žvinkistės politikoje jos ne e, egzistuoja. Todėl e, ši politika laikytina žlugusią. Pažvelkime Islandijos pavyzdį, kuomet jie uh, Islandai siūlo nusavybę paremtus sprendimus arba naujosios Zelandijos pavyzdys, kuomet iš kartos į kartą yra perdodamas žvėjojimo teisės. Tai reiškia, kad jeigu jūs pasitikite rinka, nusavybės teisėmis e, ir teisės viršenybė, tai yra pati geriausia problemos e, sprendimo galimybė, o ne sovietinė metodika, kurią mes pasirenkame dabar. Reikia pradėti tikėti rinką. Pirmininkas, ačiū. Bus sutilio pranešimas dėl bendrosios imigracijos politikos Europos Sąjungos. Ponai, bus sutil suteikimas žodis. Micro, please. Micro. Prieš porą minučių aš jums nusinčiau žinutę, kad noriu pasakyti, kodėl būtent taip balsavau už visą pranešimą. Aš esu įstikinusi, kad jūs mano žinią gavote. E, no, non è pervenuta. E... Ne. Negavome. Remiantis darbų tvarkos taisyklėmis yra numatyta, kad dar prieš prasidedant paaiškinimiems dėl balsavimo jūs turėjote pateikti savo prašymą, tačiau mes nieko negavome. Vis dėlto galėčiau pirmą kartą jums ir suteikti žodį iš anksto nepaprašius, tačiau antrą kartą aš to padaryti negaliu, nes tai yra neteisinga kitų kolegų atžvilgių, kurie taip pat nori pasisakyti. Jūsų prašymą negavome, taigi žodžio nesuteikėme. E, Ačiū pirmininkė. Aš esu pateikęs pranešimą dėl bendros Europos imigracijos politikos. Vyko um, buvo pateikti keli pakeitimai ir patvirtinus pa, tos pakeitimus teko atsisakyti socialistų siūlytų pakeitimų dėl imigrantų e, teisų. Mes tam nepritarėme. Labai gaila, kad EPP pakeitimai nebuvo patvirtinti. Mes balsavome už visą pranešimą, nes manome, kad šis pranešimas yra geras. Jis puikiai atspindi Europos parlamento poziciją dėl bendros imigracijos ir prieglopščio politikos. Ačiū, panas Golniš. Veiksmų priemonės, e, taikant Europos imigracijos politiką, e, principas yra tikrai labai svarbus dalykas, tai yra labai plač, plati tema. ES iki 2050 metų turės įsileisti iki 50 milijonų naujų imigrantų, nepaisant didelio nedarbo, e, dėl kurio yra uždaromos ištisos įmonės ir panašiai. Taigi, imigrantams yra suteikiama, e, ketinama suteikti vis daugiau teisų, pažiūrėjau, teisė e, rinkti ar e, prie, teis, laisvos prieigos prie darbo rinkos ES teisė. Kalbama apie jų nediskriminavimą, apie naujų darbo vietų jiems sukūrimą, tuo tarpu tikriems ES piliečiams yra keliama vis daugiau kliūčių. Taip yra kuriamos atskiros mūsų visuomenės kategorijos. ES E, turi ruoštis e, naujam didžiuliam imigrantų antplūdžiui, būtent Europos parlamento, Europos institucijų dėka. Mes turime e, galvoti apie mūsų viduje vykdomą šeimų politiką, apie mūsų šeimų paramą šeimoms ir panašiai. Taigi priemonės, kurias galime taikyti savo piliečių atžvilgiu. Pone pirmininkė. Daug abejonių turėjau dėl šio pranešimo, e, jos susijusios iš dalies ir to, kas prieš tai buvo išsakyta. Aš manau, kad nedėra e, taikyti tas priemonės, turint omenyje, kad šiuo metu mes e, nedarbas vis labiau auga. 60 milijonų emigrantų, kurie turi pradėti dirbti Europoje, man atrodo, yra neįtikėtinas skaičius. Mes diskutuojame apie tai, kaip reikėtų sureguliuoti imigraciją ateityje, kaip valdyti imigracijos rautus. Ir mes matome ištisas katastrofas, tragedijas, kurios vyksta mūsų valstybėse narėse. Pavyzdžiui, prisiminkime Turkijos laivo pila e, katastrofą ir kitus panašius atvejus. Ir e, mes žinome, kad e, Europos Sąjunga imasi veiksmų, kuriais siekiama priimti imigrantus į, Euro, į savo teritoriją. Ir mes skatiname nelegalius migrantus rautus, e, tai yra imigrantų, kurie nelegaliai vyksta iš Afrikos ir panašiai. Taigi tie imigrantų srautai yra pamažu nebevaldomi, o mes turime stiprinti savo šalių priemonės, kad galėtume tinkamai kovoti su nelegalia imigracija ir galėtume efektyviai reglamentuoti imigracijos srautus. Dėkoju. Paskutinis balso paaiškinimas, nors ir nebuvo pateiktas formalus prašymas pasisakyti. Norėčiau, kad ponė kolegė pasakytumėte, dėl ko ketinate pasisakyti, dėl kokio pranešimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti dėl FISA pranešimo, kur kalbama apie žuvininkystės galimybės. Pone pirmininkė, Mano šaliai Latvijai žuvininkystės rytis yra labai svarbi. Latvija turi 550 km ilgio e, pakrantę. Mes e, esame nedidelė grupė Europos parlamente ir negalime dirbti visose komitetuose, tačiau e, žuvininkystės komitetas mums yra labai svarbus. Mes stengiamės apsaugoti pakrantės žvejybą, tai yra labai sudėtingas rytis Ir dėl e, per didelio reguliavimo mūsų šalyje iškyla didelis pavojus mūsų e, žuvininkystės minėtai sričiai. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų jausti įsipareigojimą, užtikrinti, kad e, prie jūrų e, išsidėščiusios valstybės narės tu, galėtų išsaugoti savo žuvininkystės tradicijas. Dabar e, žvej, žvejų E, nedideli žuvininkystės ūkiai miršta, e, įmonės stambėja ir dažnai ir mūsų paprastiems žvėjams kyla didžiulė nedarbo grėsmė. Dėkoju. Ačiū. Baigėme pasisakymus susijusius su balsavimu ir nutraukėme posėdį, kurį pratesime 15 val.